Man atrodo, čia man. Nous allons commencer par un appel nominal, donc installez-vous. Pradėsime nuo vardinio balsavimo, tad prašau sėsti į savo vietas. Pone Frosonė, dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, viena pastaba. Kadangi kolegos dar nesusėdė į savo vietas, mes pakeitėme taisyklės, todėl kad anksčiau per daug laiko skirdavom bevaisiam diskusijom ir nusprendėme, kad dėl aukiant pranešimo diskusijų nereikėjo. Vis dėlto mes iššvaistėme pusvalandį kitiem reikalam. Tuo tarpu, kai tą laiką geriau galėjome panaudoti, padiskutuodami dėl šio labai svarbaus mūsų piliečiams pranešimo. Perduosim jūsų pastabą atitinkamom institucijom. Jei visi jau užėmėte savo vietas, pradėsime balsuoti pagal supaprastintą procedūrą. Visų pirma, dėl lėnio pranešimo, baltoji knyga dėl ieškinių atlyginti žalą patirtą dėl EB antimonopolistinių taisyklių pažeidimo. Vienas balsavimas, vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Ar jau visi balsavote? Ar jau tikrai visi balsavote? Balsavimas baigtas. 498 už, 11 prieš, 17 susilaikė patvirtinta. Sveikiname poną Lėnį. Pereisime prie Sekierski pranešimo. Maisto skirstimas labiausiai nepasiturintiems bendrijos asmenims. Pranešėjas norėtų pasisakyti. Gerbiami kolegos. Pranešimas dėl maisto skirstimo labiausiai nepasiturintiems bendrijos asmenims yra labai svarbus ir jeigu jį patvirtinsime, tai nusiusime teigiamą signalą mūsų piliečiams ir jiems aiškiai parodysime, kad sąjunga remia tuos, kurie yra nepasidurintis, kurie susiduria su problemomis ir kuriems reikia nemokamo maisto skirstimo. Ši pro programa kartu su kitom programom, tokiom kaip vaisių dalymas mokyklose, turbūt pakeis tai, kaip piliečiai suvokia Europos sąjungą, nes sąjunga taps draugiškesnė tiem, kas yra nepasiturintis, taip pat jauniems žmonėms. Jei patvirtinsim šį pranešimą, mes parodysim, kad Europos parlamentas yra arti piliečių. Ačiū. Yra pateiktas vienas pakeitimas ir balsuosime blokų dėl kelių pakeitimų. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 straipsnis, du pakeitimai. Kas už? prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Dėl 21 pakeitimo pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigime balsuoti. Atmesta 308 prieš, 229 už. Pereiname prie 14 pakeitimo kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 27 straipsnis, 5 pakeitimai. Visų pirma, balsuosime dėl visų nuo 16 iki 19 kašus, kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Kai kurie nekėlė rankų. Pradedame balsuoti dėl pakeitimų nuo 16 iki 19. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas patvirtinta 361 už, 177 prieš, 6 susilaikė. 28 atkrenta, einame prie penkto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo patvirtinta, bet reikėtų pastikrinti elektroniškai. Pradedame balsuoti dėl penkto pakeitimo. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 379 už, 171 prieš. 27 atkrenta. Pereiname prie komisijos pasiūlymo kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Sveikiname poną Sekirskį. Atsiprašau, dar turime balsuoti dėl teisėkuros projekto pasiūlymo. Pradėjome balsuoti, vardinis balsavimas, ar jau visi balsavote. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 425 už, 71 prieš, 62 susilaikė. Sveikiname dar kartą pranešėją. Dabar pereisime prie Karim pranešimo ES ir Indijos laisvosios prekybos susitarimas. Pasiūlymas dėl rezoliucijos, trys pakeitimai visam tekstui. Pradėsim nuo trečio, vardinis balsavimas. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti patvirtinta 326 už, 226 prieš. 3 susilaikė. Kiti atkrenta. Toliau pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas. Ne, taip pat atkrenta. Pereiname prie kito punkto. Tad Galime pereiti prie lėtinin pranešimo su brangos įmonių socialinė atsakomybė gamybos proceso metu. Tai yra pasiūlymas dėl rezoliucijos, du pakeitimai. Pirmas, kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet reikėtų pasitikrinti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta 303 prieš 231 už 14 susilaikė. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 321 už, 235 prieš, 11 susilaikiusių patvirtinta. Visa kita atkrenta, sveikinu pranešėją. Einame toliau prie Batselį pranešimo, maisto produktų kainos Europoje. Prieš pradedant balsuoti, išklausysime ponę Batselį. Ačiū pirmininkė. Manau, kad būtų įdomu palyginti Agri komiteto rezoliuciją su alternatyva rezoliucija, kurią pateikė Aldė ir 40 kitų parlamento narių. Jei palyginsite tuos du dokumentus, pamatysite, kad 15 aspektų yra pakeista, tačiau neaišku, kodėl tai padaryta, nėra aiškios žinios. Tai taip pat yra politinis tam tikras dalykas, tam, tikrinas, tam tikras politinis elementas. Uh, ir nebėra kalbama apie realią didžiųjų prekybos centrų atsakomybę. Taip pat yra ištrinama nuoroda į parlamento deklaraciją, kuri surinko daugiau nei 400 parlamentarų e, paramą ir parašus dėl prekybos centrų priežiūros. Taip pat dokumente nekalbama ir apie nesažiningą konkurenciją. Netgi galiu pasakyti tai, kad yra kalbama dokumente pasisakoma prieš maisto banko sukūrimą. Agri komiteto ir aukšto lygio darbo grupės tikslas yra išanalizuoti konkurencijos praktiką, taip pat vidaus rinkos praktikos skaidrumą, kai kalbam apie maistą ir iš esmės šiandien teisėme esame visi. Ačiū, balsuosime dėl viso teksto, yra du identiški pakeitimai. Pone Luling, dėl darbo tvarkos. Ačiū pirmininkė. Šis, ką tik padarytas pareiškimas, mane šokiruoja. Turiu pasakyti, kad aš esu viena iš alternatyvios rezoliucijos autorių. Mes esame ne Sovietų sąjungoje dabar, o Europos sąjungoje. Dėkoju. Kolegos žino, kad mes esame Europos Sąjungoje, tačiau kodėl aš suteikiau žodį pranešėjai, nes ji negalėjo pasisakyti diskusijose ir ji turi teisę gauti dvi minutės ir ji gali pasakyti, ką tik nori pasakyti, mes turime gerbti jos teisę. Tad du identiški pakeitimai. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote, baigiame balsuoti. 131 už, 399 prieš, 39 susilaikė atmesta. Balsuojame dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, pagrindinio komiteto dokumentas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 390 už, 112 prieš, 71 susilaikė, patvirtinta. Sveikiname ponę Bacelį. Pagal darbo atvarkę dabar turime balsuoti dėl Auken pranešimo Ispanijoje vykdomos intensyvios urbanizacijos įtaka Europos piliečių asmens teisėms. Suteiksiu žodį ponui Cashman, jis prašė laiko pasisakyti. Ponas Cashman. Pone Auken, prašau palaukite, dabar žodis ponui Cashman. Ačiū pirmininkė. Norėjau informuoti, kad dėl tam tikrų principinių dalykų norėčiau, kad išbrauktumėt mano vardą iš socialistų alternatyvos rezoliucijos. Taip pat noriu pasakyti, kad apie penkis metus skiriau šiam klausimui ir dabar noriu visus informuoti, kad balsuosiu prieš abu alternatyvius dokumentų pasiūlymus ir balsuosiu už Aukian pranešimą. Pranešėja. Gerbiami kolegos ES piliečiai. Šis pranešimas yra ilgo sudėtingo peticijų komiteto darbo rezultatas ir tame komitete yra atstovai iš visų frakcijų. Noriu padėkoti pirmininkui, taip pat šešėliniams pranešėjams už jų puikų bendradarbiavimą. Aš kaip pranešėja tikrai atsidavusi, dirbau rengdama šį dokumentą ir reikėjo atsižvelgti į tūkstančių piliečių teikiamus skundus ir peticijas dėl šios problemos. Ir e, priminsiu, kad komitete dokumentas buvo patvirtintas dviejų trešdalių dauguma ir e, stengiamasi dokumente atsižvelgti į įvairius labai skirtingus aspektus. Šiame dokumente labai svarbu kalbėti apie ES piliečių teisės, apginti tas teisės. Viena iš tų teisių yra įsigyti nekilnojamą turtą visoje Europos Sąjungoje. Tačiau taip pat svarbu, kad visi ES piliečiai laikytųsi tų teisų, taip pat laikytųsi ir nustatytų įstatymų. Labai svarbu saugoti mūsų aplinką, mūsų gamtą, ypač pakrančių regionuose, tam tikrose teritorijose. Ypatingų problemų yra aplink Madridą ir uh, E, dėl statybų, kurios buvo pradėtos dar 1988 metais ir dėl tam tikrų problemų daugelis žmonių gali netekti teisės gyventi savo namuose, gyventi savo įsigytose žemėse. Daugelis namų turės būti nugriauta. Taip pat yra ir kitų problemų dėl neteisėtai pastatytų namų, tačiau jie buvo pastatyti palaiminus vietos valdžios institucijoms, o dabar tie pastatai yra skelbiami neteisėtais ir juos reikia nugriauti. Yra ir dar viena problema - trūksta teisinio aiškumo, taip pat neaišku, ar bus išmokamos kompensacijos žmonėms, kurie nukentės nuo šių skandalų, nuo šių problemų. Ir tikrai dėje, bet yra didžiulis e, žmogaus teisų pažeidimas, taip pat įstatymų pažeidimas iš Ispanijos vietos valdžios institucijų pusės ir tikrai nėra gerbiamas nei paveldas, nei gamta, nei teritorijos saugotinos ir taip toliau. Man atrodo, kad šias problemas galima buvo spręsti geriau ir dėje kol kas niekas nesprendžiama. Dabartiniai įstatymai nepadeda spręsti tų problemų ir man atrodo, kad tie įstatymai ir tos taisyklės turi būti keičiamos kiek galima greičiau. Noriu priminti, kad buvo pasiūlytos dvi alternatyvos rezoliucijos ir jų pagrindas yra mano pranešimas, tačiau tos alternatyvos rezoliucijos yra šališkos ir aš tikrai nenorėčiau, kad jūs jom pritartumėte. Ačiū, ačiū poniai Auken, yra tik tai du pakeitimai. Žalieji atsiemė prašymą dėl vardinio, ta balsuojam dėl pirmo kas už, prieš, susilaikę, atmestą. Galime pasitikrinti, jokių problemų, tikrinamas balsuojame elektroniškai dėl pirmo pakeitimo, pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigime balsuoti atmesta labai akivaizdžiai, 393 prieš, 126 už. Antras pakeitimas, kas už? Nepriminsiu, kad buvo atsimtas prašymas dėl vardinio balsavimo, tai buvo padaryta vakar pagal darbo tvarkos taisyklės. Tad balsuojame. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Norite pasitikrinti? Ar norite pasitikrinti elektro, elektroniškai? Puiku. Balsuojame, tikrinamės elektroniškai. Tikrai nenoriu, kad kažkokiu būdu būtų pakengta šiam pranešimui. Pradam balsuoti dėl antro pakeitimo. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 72 už, 436 prieš, 44 susilaikė. Tad tikrai prieš tai aš priemiau teisingą sprendimą, sakydamas, kad atmesta. Toliau, Už visą rezoliuciją vardinis balsavimas pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Balsavo 573, 349 už, 110 prieš, 114 susilaikė. Patvirtinta. Sveikiname, ponia Auken. L'ordre du jour appelle le vote du rapport de M. Milan Mon sur le point. Dabar dėl darbo tvarkos Milano pranešimas dėl transatlantinių santykių padėties po rinkimų Junktinėse Amerikos valstijose. Nagrinėsime pasiūlymą dėl rezoliucijos, trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta 19 dalis e, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 240 už, 307 prieš atmestą. 19 dalis atskas balsavimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 29 dalis, 5 pakeitimas, balsavimas dalimis, 3 dalimis, bardinis balsavimas, už kiekvieną dalį, pirmoji dalis, kas už. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 465 prieš atmesta antroji dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta 483 už. Paskutinė dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 259 už, 290 prieš. Trečioji dalis nebuvo priimta. Dabar eikime 36 dalis, atskiras balsavimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 41 dalis, pirmojasis pakeitimas, pirm, dalimis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, atmesta patikrinsim elektroninį būdų, prašome dėl antrosios dalies. Man atrodo, kad atmesta, bet kai kurie kolegos mano, kad ne, taigi pasižiūrėkim. Balsavimas baigtas. Atmesta tikrai. Dabar 45 dalis, atskiras balsavimas, kas už. Prieš susilaikė priimta. 408, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 52 dalis, vardinis balsavimas, pradėm balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 473 prieš, taigi atmesta. Dabar už visą rezoliuciją pradedam vardinį balsavimą. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. 503 už, 501 prieš 10 susilaikė, taigi patvirtinta. Sveikinam Pauna Milan Mon. Dėl Pagal mūsų darbo tvarkę turime balsuoti dėl dviejų pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl laikino priekybos sustrimo su Turkmenistanu. Norėčiau suteikti žodį ponui Kasparį dėl darbo tvarkos. Gerbiami kolegos, pagal 170 straipsnio 4 dalį aš prašyčiau e, į kitą plenarinę sesiją nukelti galutinį balsavimą dėl šios rezoliucijos, e, nes vakar e, pasidarė po diskusijos aišku, kad didžioji dauguma parlamento narių, nors ir skaudama širdimi, tačiau gali pritarti šitam laikinam susitarimui, nes e, manoma, kad tokiu būdu e, būtų galima gerinti dialogą su Turkmenistanu. Tačiau kita vertus yra e, aišku, kad mums parlamentui reikia garantijų iš parlamento ir tarybos, kad jeigu e, bus pablogės žmogaus teisų situacija Turkmenistane, tas susitarimas sprendimas būtų suspenduotas. Tačiau vakar nei komisija, nei taryba niekaip nereagavo į šį e, mūsų reikalavimą, todėl aš prašau e, atidėti balsavimą, kol mes gausime atitinkamas garantijas iš komisijos ir tarybos. Conformément à l'article 170.4 de notre règlement. Pagal 170 taisyklę politinės frakcijos pasisakė, nori paklausti, ar kas nors nori pasakyti už Vėzmą. Germas pirmininkė, visiškai pritariu su kolega Kaspari, kolega Kaspari, kad reikia atidėti balsamą dėl rezoliucijos, kadangi vakarą diskusijų metu paaiškėjo, kad ypač taryba nėra pasiruošusi mums mus patikinti, kad jie ketina stebėti situaciją Turkmenistane dėl to e, ir įvertinti, kiek šitam sustarimui turėtų turėti įtakos tam tikri įvykiai e, Turkmenistane. Dėl to pritariu ponui Kasparį ir norėčiau, kad atidėtume balsavimą. Dėkuoju, ar kas nors norėtų pasisakyti prieš. Atrodo, kad tokių nėra. Taigi prašau balsuojame dėl atidėjimo ar už. Kas prieš susilaikė. Atidėjome. Ta pati taikom ir Kasparį pranešimų dėl tų pačių priežasčių, prašom. Pone pirmininkė, aš prašiau tik tai atidėti galutinį balsavimą, bet ne, dėl, ne balsavimą dėl pakeitimų. Donc, final, allons... Gerai, tada balsuokime pirmiausia dėl pakeitimų. Pagal darbo atvarkį balsuosime dėl Kasparį pranešimo, dėl tarpinio sustarimo laikiniosios prekybos sustarimus Turkmenija. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Taigi mes čia ir baigsime, kadangi galtinis balsavimas yra atidėtas. Toliau pagal darbo turkė kitas pranešimas. Lambrinydės saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimas. Je vous en prie. Prašom. Pone pirmininkė, prašymas buvo atidėti tik abu galutinius balsavimus, balsuoti, bet balsuoti dėl pakeitimų, tai, o dėl galutinį balsavimą nu, atidėti iki kitos plenarinės sesijos. Bien. Effectivement, ce n'est absolument pas ce que avait compris. Jūs visiškai teisė, teisus, bet prezidimas nesuprato. Žinoma, mes toliau taip ir darysime. Taigi pakeitimai dėl Turkmenistano. O tada, kai dėl visko nubalsuosime, sustosime prieš galtinį balsavimą. Taigi, dėl rezoliucijos pasiūlymo, kurį patikė keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už ketvirtas pakeitimas. Prieš susilaikė atmesta. Antras dalis, už pirmą dalį, kas aš, už prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikę. Tikriname elektroniniu būdu dėl antrosios dalies, prašom. Ar įsibalsavote? Balsavimas baigtas. 297 už, 256 prieš. 6 susilaikė. Antroji dalis priimta. Penktoji dalis, pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom. Balsavimas baigtas. 238 už, 311 prieš, taigi atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintoji dalis, šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, irgi atmesta. Septintoji dalis, antras pakeitimas E, žodinis pakeitimas. Tai yra puikus pakeitimas, kurį pateikė mano frakcija. Jis padės mums daryti didesnį įtaką situacijai žmogaus teisų srityje. Norime, kad ji patobulėtų. Jeigu mes atidėsime sutarties, sutarties pasirašymo datą, tai mm, e, ir tarpinės sustarimas bus vėliau pasirašytas, suprantama. Taip, ar būtų kas nors prieš? Matau, kad 40 parlamentarų atsistojo protestuodami, tai atsižvelgsime tai, ką ponė Flotter pasakė. Taigi balsuosime dėl žodinio, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Toliau aštuntoji dalis. Tikrinsim. Tikrinkim dėl antro pakeitimo elektroniniu būdu, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Tai buvau teisus, kadangi už 147 ir prieš 386, taigi atmesta aštuntojo dalis, atmesta pakeitimas, kas už prieš sulaikę atmesta. Toliau galutinio nebus vardinio balsavimo, nes mes jį atidėjome. Taigi galiausiai gavome tą pranešėjo informaciją, galiausiai supratom. Nu, dabar turime balsuoti dėl Lambrinidis pranešimo, dėl saugumo ir pagrindinių laisvų internete stiprimo. Pone Goebbels, yra kažkokia problema? Germas pirmininkė, man susidarė įspūdis, kad e, jūs e, at, organizavote tos balsavimus ir mano pas kai pasiūlytas pakeitimas buvo atmestas, bet man atrodo, kad mes turime iš naujo pakartoti balsavimą dėl Kasparį pranešimo. Principe, les écrans Ekranuose buvo parodyta tai, ką aš sakiau, bet jeigu kolegos norėtų, kad mes dar kartą balsuotume dėl tos citatos, tai galime taip pat daryti. Aš surasiu, surasiu dabar tą dokumentą, nes jie atidėjau šoną. Na štai, taigi po trečiosios situacijos pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Taip, žinoma, tai viską, viską dabar, viskas nuo to pasikeis. Kurgi ne. Taigi, galiausiai Lambrinidis pranešimas dėl saugumo ir pagrindinio laisvų internete stiprinimo. Vertinsime pasiūlymą dėl rekomendacijos. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 221 už, 317 prieš, 9 laikė atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaikę. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 229 už, 279 prieš, 24 susilaikė. Toliau, kad penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ir visi balsavote, balsavimas baigtas. 244 už, 291 prieš, 5 susilaikė, taigi atmesta. Man atrodo, kad EPP norėtų pateikti žodinį pakeitimą, ar teisingai supratau. Ar kas nors iš EPP norėtų pasisakyti, man gal netokią informaciją suteikė. Beje, norėčiau paminėti, kad pirmą kartą mano tėvai yra lankytojų balkone, tai mm, nenorėčiau prieš juos apsigėdinti. Taigi, pirmoji dalis, pirmas pakeitimas, šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuosime dėl pirmosios dalies, atskiras balsavimas, kas už, prieš, susilaikė, Daug kolegų nepakėlė rankų, tad balsų tikrinsime elektroniniu būdu. Prašom dėl pirmosios dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Gerai, kad patikrinome. 251 už, 260 prieš, 8 susilaikė, taigi atmesta toliau Q konstatuojimo dalis, antrojisis pakeitimas aš už prieš susilaikė atmesta Dabar dėl viso pasiūlymo dėl rezoliucijos, e, vardinės balsavimas, pradom, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 481 už, 25 prieš, 21 susilaikė, priimta, sveikinu pranešėją. Na ir dabar galiausiai ponas Lambardinis, prašom. Thank you, Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems už paramą. E, vienas dalykas tik tai, kuris mane panė. Žodinis pakeitimas yra, žodinis pakeitimas pasiūlytas, bet niekas dėl jo nebalsavo ir nieks jo neparėmė, dėl to ir nebalsavome, ar ne? Ar taip ir buvo? Dėkuoju. Taip galiu jums pritarti tam, kad būtų priimtas žodinis pakeitimas, jis turi būti pe perskaitytas, to nebuvo padaryta. Dabar e, nagrinėsime, e, balsuosime dėl rezoliucijos dėl ES geresnio laivų išmontavimo strategijos. E, trečioji dalis, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atrodo atmesta, bet patikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu, ar visi balsavote, balsavimas baigtas atmesta 229 už 264 prieš, 4 susilaikė. Toliau e, dvi dalis tekste dėl 14 dalies, kas už prieš susilaikė, priimta. Dėl 14 dalies dvi dalis, e, kas už prieš susilaikė, priimta. E, Dabar balsuosime elektroniniu būdu. Dėl antrosios dalies balsavimas baigtas. 282 už 215 prieš priimta. 15 kas už prieš susilaikė priimta. Toliau dėl visos rezoliucijos balsuojame, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 469 už, 8 prieš, taigi priimta sveikiname e, šios nuomonės autorius, šios rezoliucijos autorius. Balsavimas baigtas, tačiau dabar e, bus galima pasiaiškinti dėl balsavimo motyvų. J'ai jamais autant parlé.